Okay. If members would take their seats, please. David Chasnote, do you want it? Jean Paul, you want the floor? Oui, Madame, Madame la Présidente. Jean Paul. Madame, Madame la Présidente, je suis heureux. Pone pirmininkė, labai džiugu, kad dirbame šioje salėje kartu su Laisvių ir Teisų komisija. Tačiau keista, kad nieko nėra kas susijęs su balsavimais. Ar e, mes galime gal dalyvauti juose? Na, problema yra ta, kad e, jūsų kortelė su pavardėmis yra kitame posėdžius, e, kitoje posėdžių salėje, į kurią mes turėsime eiti po šio posėdžio. O kitą kartą kai bus organizuotas bendras posėdis su Libe komitetu. Jums JAV prezidentas sakė, jeigu aš turiu dvi dukras, tai abi dvi myliu. Tai jeigu čia du komitetai, tai ir juos mylėkite vienodai. O François Landas beje nesakė, kad aš turiu dvi žmonas ir abi dvi myliu. Well, anyway, to... Bet kuriuo atveju pradėkime mūsų darbus, kadangi jau yra 15 minučių po 9, negaliu daugiau laukti, turėsime balsuoti. Taigi, gerbiami kolegos jau ir taip pakankamai e, laukime, kad e, kolegos pasirenktų balsavimui. Ir visų pirma, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo atvarkę. Matau, kad e, pasisakyti norinčių nėra, taigi darbo atvarkės projektas yra laikomas patvirtintu. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas tai yra balsavimai. Prašome pasi, įkišti balsavimo korteles Norime pasitikslinti, ar viskas veikia. Okay, we have technical problems. Atrodo, kad tikrai kilo techninių problemų. Kaip visada. Tikrai pasakysiu, kad man nepatinka ši posėdžio salė. No, actually. Oh, can I take this machine here? Oh, you, can you operate the machine? Yes, yes. Can you operate the machine? And, uh, okay, well at the moment it's telling us that we have Sorry. got... Man atrodo, kad kol kas keturi ALDE frakcijos nariai, tiksliau, yra keturiais ALDE frakcijos nariais per daug. Kas atstovauja ALDE frakciją? E, kažkas yra blogai, nes mūsų ekonomikos reikalų komitete yra tik tai keturi ALDE frakcijos nariai. Man atrodo, kad mes elektroniškai balsuoti tikrai negalime, nes e, atrodo, kad apskritai čia yra tik tai penki ALDE frakcijos atstovai, o pagal mūsų gautą informaciją keturiais ALDE frakcijos nariais balsuoja per daug. So it's wrong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 Na, dar kartą pabandykime balsuoti. Dabar man rodo, kad mūsų komitetą sudaro vien tik tai ALDE frakcijos nariai. Šešiasdešimt vienas e, žmogus balsuoja. 54 balsuoja, 61 balsuoja. 58 balsuoja. 59. Šešiasdešimt vienas narys balsuoja. E, dar mm, atrodo, kad e, dvi kortelės neveikia. Tačiau vis dėlto siūlau pereiti prie balsavimo. Visų pirma, mes balsuojame dėl 11 pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 12, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 13, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 65, kas už prieš susilaikė pritarta, 66 kas už, prieš susilaikė atmesta. Jūri 11. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 14. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikslinkime. 14 pakeitimas. Well, I'd like somebody. <sighs> Oh, yeah, okay. uh, that's carried 33. Patvirtinta 33 už 26 prieš. 67. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 15. Kas už? Prieš. Yra dar žodinis pakeitimas įrašyti įmoniai elektroniniai pinigai po mobiliojo telefono. Kas už tokį pakeistą pakeitimą prieš susilaikė pritarta. 68. Kas už prieš susilaikė pritarta. 69. Kas už prieš susilaikė atmesta. 16. Kas už prieš susilaikė, pasitikslinkime. Trisdešimt vienas už, dvidešimt septyni prieš pritarta, septyniasdešimtas kas už, prieš susilaikė atmesta, A kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 19. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 13. Tiksliau 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Pasitikslinkime. Pritarta. 36 už, 24 prieš. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 35 už, 23 prieš. 77. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 78. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 15. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 15. Dvidešimt aštuoni už, trisdešimt vienas prieš atmesta. Septyniasdešimt devintas kas už. Prieš susilaikė atmesta. Neaišku, ar 80 yra identiškas. Taigi balsuojame dėl 80. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 84. Nebeaktualus. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 93. Pritarta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 104. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 105 kas už. Prieš susilaikė, atmesta. Jūri 18 kas už. Prieš susilaikė, pasitikslinkime. pritarta. 34 už 25 prieš. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 27. Su žodiniu pakeitimu yra siūloma išbraukti paskutinį, paskutinę sakinio dalį. Ar toks pasiūlymas yra priimtinas? Tada balsuojame už 27 pakeitimą pakeistą, kas už prieš susilaikė pritarta. 28 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 109 nebeaktualus. 110 kas už prieš susilaikė pritarta. Pasitikslinkime. Dvidešimt devintas, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Šimtas dvyliktas, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Trisdešimtas, kas už? Prieš susilaikė pritarta kiti yra identiški. 31. Kas už? prieš susilaikė pritarta. 120 kas už. Prieš susilaikė. Pasitikslinkime. 120. Ar visi tai balsavote? Atmesta. Atsiprašau, dar kartą pasitikslinkime dėl 120 pakeitimo. Taigi dar kartą balsuojame dėl 120 pakeitimo. Nes sekretoriatas e, iš tiesų e, nutraukė balsavimą anksčiau, nei aš apie tai paskelbiau. Taigi, 120 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Dabar atrodo, kad balsavimas galėtų būti ir kitoks nei anksčiau. Balsavimas baigtas. Co? Jūs paskelbėte rezultatą. Taigi, tema baigta. Rejected, so... Na tikrai šiam pakeitimui nėra nepritarta. Annoncer le résultat. Bet jūs jau paskelbėte rezultatą, todėl mes neturėjome balsuoti ir jūs tą puikiai žinote. Okay. Um, and, and please, if... Taip, kolegė, aš supratau. Jeigu aš paskelbiau, kad balsavimai yra baigti, prašau nebalsuoti. O dabar perkime prie 32 pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 121. Kas už? prieš, susilaikė atmesta, 122, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, 122. Two more to vote if you're going to vote. Dar turi balsuoti du asmenys. Balsavimas baigtas. Pritarta. 33 pakeitimas, pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 123 pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, pritarta. 124, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 13, kas už? Prieš. Susilaikė, pritarta. 125, kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 14, kas už? prieš susilaikė pritarta, 34 kas už, prieš susilaikė pritarta, 126 kas už, prieš susilaikė pritarta, 35 kas už, prieš susilaikė pritarta, 127 kas už, prieš Susilaikė, pasitikslinkime. 127 pakeitimas. Balsavimas yra baigtas. Atmesta. 128. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 128. Balsavimas baigtas. Pritarta. 32 už, 31 prieš. 129. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 130. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 131. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. C kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 135. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 38. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 136. Pirma dalis. Kas už? prieš, susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 137, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 39, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 138, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 139 kas už, prieš susilaikė pritarta. Pasitikslinkime, 139 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 už, 26 prieš. 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Socialistai nebalsuoja. Tad pasitikslinkime dėl 140 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 už, 26 prieš. 141. Ne, nebeaktualus. 40. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 142. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 44. 143. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 44. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 144. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 145. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 45. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. E kompromisas. Kas už? prieš susilaikė pritarta, antras, komprom... antras kas už prieš susilaikė atmesta, antras pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta, trečias kas už prieš susilaikė pritarta, keturi aštuoni kas už nebeaktualus, ketvirtas kas už prieš susilaikė pritarta, trečias kas už prieš susilaikė pritarta, penktas kas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Keturi devyni, kas už, prieš susilaikė. Pasitikslinkime keturi devyni pakeitimus. Balsavimas baigtas. Atmesta 29 už, 33 prieš. 5-0. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime 50 pakeitimas. Basavimas baigtas. Pritarta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė atmesta, penktas kas už, prieš susilaikė pritarta, penki vienas kas už. Nebeaktualus tiksliau. Penkiasdešimt ketvirtas kas už, prieš susilaikė atmesta, penki penki kas už, prieš Pasitikslinkime dėl 55 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 5-6. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 56 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 už, 32 prieš. Antras pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 57 kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šeštas kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 97 kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Jūri 3 kas už? prieš susilaikė atmesta, devė 8 kas už, prieš susilaikė atmesta, 9, 9 kas už, prieš susilaikė atmesta, 58 kas už, prieš susilaikė, pasitikslinkime 58. Balsavimas yra baigtas. Atmesta. 90. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 6.0. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Jūri 4. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 7. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 61. Kas už? prieš susilaikė pritarta, Jūri 5 nebeaktualus, 8 kas už, prieš susilaikė pritarta, 6-2 neaktualus, 63 kas už, prieš susilaikė pritarta, Jūri 6 neaktualus, Jūri 7 kas už, prieš susilaikė pritarta, 9 kas už, prieš susilaikė pritarta, 64 nebeaktualus, 10 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuokime dėl pakeisto pranešimo. Ar visi balsavote? Balsavimas yra baigtas. 57 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Dabar Balsuokime dėl teisėkuros projekto. Ar visi balsavote? Dar turi balsuoti du asmenys. Balsavimas baigtas. 56 už, 5 prieš, vienas susilaikė. Mes nebalsuosime dėl dėrybų kol kas, todėl norėčiau visiems padėkoti už dalyvavimą balsavimuose. Ar e, dar pranešėja norėtų pasisakyti? Pranešėjai norėtų pasisakyti. Did somebody, the, the rapporteur, is anybody asking for the floor? No, no. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti?